rezoliucija dėl Šri Lanko. Gavoru pasirašyta e, ją ja, Roberto Evans ir reikalingos skaičiaus kolegų ir pagal 90.5 e, e, straipsnį dėl jos bus balsuojama per šią sesiją. Ir Kadangi šis klausimas bus paskutinis šiandien e, vakare, tai pakeitimų terminas bus rytoj 15 e, valanda. Taigi žodis ponui Evansui. Ačiū, ponė pirmininkė, kaip jūs sakėte, pirmadienį vakarą užsienio reikalų komitetas priėmė rezoliuciją dėl prastėjančios humanitarnės padėties Šri Lankoje pagal 91 e, straipsnį. Ten padėtis tikrai baisi, o humanitarinė situacija yra labai kontroversiška. E, šie rūmai atspindi įvairiausią nuomonių spektrą, todėl būtų reikalinga surenkti ištames diskusijas E, kurios, aišku, neįvyks šią savaitę, bet po dešimties dienų per kitą e, sesiją tai galėtų atsitikti. Tikrai džiaugiuosi, kad ponas Dau palaiko e, šį pasiūlymą ir raginu kitus kolegas pritarti pasiūlymai surinkti diskusijas dėl šios rezoliucijos ir tai atspindės sudėtingą padėtį Šrilankoje. Kolegos, prašau jūsų palaikymo. Taigi labai greitai, kas pasisako už, kas už šį pasiūlymą, e, prašome balsuoti. Kas už tai, kad reiktų atidėti rezoliucijos prieimimą. Aš čia dėja nieko nesuprantu, taigi balsuosime elektroniniu būdu. Prašome balsuoti visiblement on veut s'il vous plaît visiblement on veut aller trop vite prašyčiau rimties e, salėje bandome dirbti sparčiai ir žodis ponui konbendent tikiuosi kad greitai baigsime ponė pirmininkė jeigu yra kažkas pasiūloma tai turi būti suteikta galimybė pasisakyti prieš. Norėčiau pažymėti, kad situacija Šrilankoje yra tikrai dramatiška. 115 tūkstančių asmenų e, yra sudėtingoje padėtyje, panašiai kaip ir žmonės Birmoje, todėl siūlau išsaugoti šį klausimą mūsų sesijos darbo tvarkėje ir parodyti mūsų solidarumą su kenčiančiaisiais. Ačiū ponui Konbendit. Klausimas aiškus. Taigi pateiktas pasiūlymas atidėti ir priešingas pasiūlymas išsaugoti. Taigi kas už atidėjimą, kas prieš. Panašu, kad prieš atidėjimą. Dabar perėsime prie balsavimą. Pagal mūsų darbo tvarkę, pagal supaprastintą procedūrą Geringendė Oderberg pranešimas, prašome balsuoti.